balsuosime šio, dėl jo rytoj. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas žodžiu dėl e, teisinio pagrindo ir geresnės galimybės naudotis dokumentais e, po Lisabonos starties įsigaliojimo. Žodis e, Maiklui Kešmanui. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog labai malonu kad atvyko pas mus e, komisarė Valštrom ir taip pat Cecilija Malštrom, kad yra tarybos atstovė, nes jos nuo 99 metų dirba ties šiuo klausimu. Labai įdomu pastebėti, kad tai, ką mes pasiekėme 2001 metais gegužė susitarimus savo, buvo tarsi istorinis dalykas - 15 valstybių narių su skirtingomis tradicijomis, kultūromis ir skirtingų požiūrių e, dėl atvirumo ir skaidrumo susitarė dėl tam tikrų dalykų ir man atrodo, kad labai didelė dalimi E, prie to prisidėjo tuo met pirmininkavusi Švedija. Taip pat tą buvo įmanoma pasiekti komisijos ryšto dėka. Komisija pripažino, kad visos trys institucijos turėjo iš esmės kultūrinę prasme pasikeisti. E, ir kad atvirumas ir skaidrumas ne, nekliudo demokratijai klestėti, o kaip tik ją patobulina. Uh, Tai yra susijęs su atskaitomybė, atskaitomumu ir piliečiai gali matyti, kas jų vardu yra daroma. Tokiu būdu mums pavyko praskleisti užuolaidą uh, ir parodyti, kad nėra jokių pasla, baisių paslapčių, kurios kažkur tai glūdi taryboje ir komisijoje. Aš nesu dėl, to, dėl parlamento taip tikras, bet tikrai parlamento seifuose tokių paslapčių nėra. Ir aš dar norėčiau padėkoti komisarė ir gerbiamai kolegijai Cecilijai Malštrom už jų ryštą. Dabar mums reikia kito įsipareigojimo. Kaip sakiau, mes jau daug ką esame pasiekę. Mes turime dokumentų registrą, turime jurisprudenciją e, Europos teisingumo teismo. Mes dabar vėl iš naujo apibrėžėme e, dėl to, ką reiškia prieiga prie dokumentų. Visi dokumentai turėtų būti atviri, o jeigu jie tokie nėra, tai reikia aiškiai e, pateikti priežastis, kodėl reikia kalbėti apie keturias, ketvirtą straipsnį ar devintą straipsnį, kur kalbama apie jautrius dokumentus. Bet mes jau pažengėme į priekį ir parlamentas nuo sustarimo prieimimo keletą kartų ragino peržiūrėti susitarimą, egzistuoja skirtingų nuomonių dėl to. Ir parlamentui buvo pateiktas pasiūlymas dėl peržiūros, mes komitete dėl to balsavome ir šių metų kovą per pirmą svarstymą buvo balsuota dėl pasiūlymo, bet tada buvo pasakyta, kad ne per daug ambicingi yra pasiūlymai. Ir parlamentas taip pat pareiškė nuomonę, kad kažkas lyg bando apriboti prieigą prie dokumentų. Uh, buvo tarsi bandoma pasakyti, kad galima taikyti išimtis dėlėms grupėms dokumentų arba, pavyzdžiui, taikyti trečios šalies veto principą. Piliečiai, kurie sėdi lankytojų ložėje, galvoja galbūt, kad kalbame apie kažką, kas visai nesusijęs su realiu gyvenimu, straipsnius, trečiųjų šalių veto. Uh, Bet mes kalbame iš tikrųjų apie teisę, kuri leistų piliečiams suvokti, kad mes esame atskaitingi. Parlamento nariai atskaitingi už tai, ką darome jų vardu, kad komisija yra atskaitinga ir taip pat taryba. Ir kaip, e, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos gali išsiaiškinti, kas vyksta, jeigu daug kas iki šiol išlieka paslaptimi ir atviri dokumentai tam tikriems lobistams ar teisininkams. O Lisabonos sutarties esmė yra atvirumas. Sakoma ten, kad mes turime stiprinti demokratiją, gerinti galimybę susipažinti su dokumentais. Dėl to šiame žodinėme klausime mes e, raginame imtis nemažai dalykų, pateikėme rekomendacijas ir taip pat mes norime užtikrinti, kad turimos mūsų teisės bus toliau įtvirtinamos, o ne su, nebus sumažinamos sumažintos, susiaurintos. Mes kalbame ne tik apie tris institucijas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, bet ir apie visas agentūras ir institucijas. Europos banką, centrinį banką, kai kuriais atvejais teisingumo teismą, Europolą, Europos investicijų banką, Eurojustą. Visos šios institucijos dabar yra atskaitingas pagal 1049 reglamentą. Taip atsitiko įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir bet kokie apribojimai netitiktų sutarties dvasiai ar prievolėms, e, kurios, kaip mes įsivaizduojame, yra įrašytos 2001 metų reglamente 1049. Visi turi teisę gauti prieigą prie dokumentų, kurias institucijos turi arba yra gavusios. Ačiū. You, Dėkoju, ponė Cashman, ponė Malstrom, tarybos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamentui, kuris Maiklo Kašmano vaid... E, asmenį uždavė šį klausimą. Kaip žinote, skaidrumas yra ypač svarbus dalykas pirmininkaujančiai Švedijai. Mes nuėjome tikrai ilgą kelią, siektami įtvirtinti ES institucijų skaidrumą. Tačiau e, skaidrumas yra ne tik taisyklės, tai yra tam tikra laikysena, tam tikras elgesys ir taikymas praktikoje taisyklių ir įstatymų. Man šyrit teko uh, galimybė susitikti su Margo Wallstrom ir Diana Wallis. Tarp institucinio komiteto posėdėje Buvo kalbama ten be kita ko ir apie galimybę visuomeniai susipažinti su dokumentais. Dviejus metus nebuvo susirinkęs šis komitetas. Mes teikėme labai konkrečius siūlymus, kurių tikslas buvo pagerinti piliečių prieigą prie ES dokumentų. Mums reikia susitikti dažniau. Būtent tokią išvadą mes pirmiausia ir padarėme. Lisabono sutartyje daug dėmesio skiriama skaidrumui, nes tai yra viena iš tų priemonių, kuri padeda įtvirtinti demokratiją. 1049 direktyvoje be kita kur kalbama apie galimybę priečiams susipažinti su ES institucijų dokumentais. 15.3 straipsnį norėčiau paminėti Lisabono sutarties, kur taip pat kalbama apie skaidrumą ir galimybę piliečiams susipažinti su ES institucijų dokumentais. Seniau tik parlamentas, taryba ir komisija turėjo savo dokumentus pateikti piliečiams susipažinti, tačiau šiandien viešoji nuomonė e, turi didesnę prieigą prie dokumentų, kitaip tariant, prie visų institucijų ir agentūrų ir visų ES organų dokumentų. Teisingumo teismo ir e, te, audito rūmų dokumentai kartais gali būti ir konfidencialūs, bet tai reiškia, kad dokumentų vis tiek, su kuriais galima susipažinti, yra žymiai daugiau negu seniau. Uh, Dabar teks prisitaikyti prie naujų sutarties nuostatų. Taryba dirbs siūlymų, e, to siūlymo pagrindu, kuris buvo pateiktas parlamentui 2008 gegužės mėnesį. Tuomet susirinko du kart tarybos darbo grupė. Birželį ir Liepą šių metų buvo priimtos techninės nuostatos tam tikros, mes pasiūlėme pakeitimus, pakeitimus tiksliau pasiūlė parlamentas, mes aptarėme tuos pakeitimus. Paskui parlamentas nusprendė neteikti išvadų. Norėčiau parlamentui priminti, kad mano kolegė B3 Ask ministrė e, Švedijos pirmininkavimo pradžioje rugsėjo antrą dieną atvyko į viešų laisvių komitetą ir pareiškė, kad jinai yra pasiryžusi šiuo klausimu diskutuoti daugiau. Ir ji, be kita ko, pareiškė, kad yra pasirengusi atsižvelgti į parlamento nuomonę, nes kovo mėnesį parlamentas pateikė daugiau negu 90 pakeitimų. Taigi, e, ji ir toliau yra pasirengusi dirbti skaidrumo klausimu. Manau, kad parlamentas dar neturėjo progos komisijos siūlymo aptarti buvo kalbama tik apie Lisabono sutarties poveikį ateities darbui. Taryboje mes laukiame komisijos siūlymo dėl Lisabono sutarties taikymo šiuo klausimu ir mes ketiname ir toliau šiuo klausimu diskutuoti. Šiuose diskusijose suprantamas tenksimės užtikrinti, kad Lisabono sutartis būtų taikoma be priekaištų. 15.3 sutarties straipsnį, straipsnis yra tinkamas juridinis pagrindas. Kitigi straipsniai yra susiję su piliečių informavimu, su komunikavimu su jais. Tai taip pat yra straipsniai, kurie yra ypač svarbus institucijų darbui ir demokratijos stiprinimui bei institucijų legitimumui įtvirtinti. Mes manome, kad tai taip pat yra priemonės įvairiems tikslams pasiekti. Nesu įsitikinusi, kad visi tie straipsniai priklauso tik nuo skaidrumo. Aš manyčiau, kad čia mes turime kalbėti tik apie galimybę piliečiams susipažinti su ES dokumentais. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariai Valštrom. Dėkuoju, ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Ponas Kešmanai, pirmiausia kreipsiuosi į Jūs, nes turbūt tai paskutinė proga bus Jums padėkoti Jūs iš tikrųjų esate veidas toje visoje kovoje dėl šio reglamento ir parlamente veidas kovo, kaip žmogaus kovojančio už atvirumą ir skaidrumą. Turiu pasakyti, kad mes kaip švedės abi su Cecilija Malštrom laikomos patikimomis šioje srityje, bet nemanau, kad paskui viskas pasikeis. Aišku, kartais mes nesutarėme, nes kartais reikia labai realiai, realistiškai žiūrėti tai, ką galime pasiekti. Turime e, galvoti apie kiekvieną instituciją ir ne visuomet viskas aišku. Aišku, politinis klimatas taip pat pasikeitė, politinė pusiausvyrą taip pat ir tai e, turi įtakos mūsų diskusijoms šiais klausimais. Bet noriu pasakyti, kad mūsų šėties taškas yra visiškai toks pat mes norime pasakyti, kad šis reglamentas dėl galimybės naudotis dokumentais pasternavo mums labai gerai. Bėgant metams tai buvo puikia priemonė ir E, norime, kad juo naudotųsi daugiau, ne tik, e, daugiau žmonių, ne tik lobistai, ne tik tie, e, kuriems mokama už tai, kad įsigilintų į visus dokumentus. Mes norime, kad plačioji visuomenė, taip pat žurnalistai, galėtų naudotis juo ir turėti visišką prieigą prie dokumentų. Taigi toks būtų mano išeities taškas ir. E, manau, kad e, ir ministrai tam pritars. Aišku, Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, e, buvo labai geras įrankis tą klausimą išjudinti. O parlamentui norėčiau dar padėkoti už tai, kad surengė diskusiją dėl skaidrumo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nes tai susijęs su didesniu atvirumu ir dalyvaujamąją demokratiją. Mes visi turbūt sutinksime su tuo, kad tai yra labai pageidautinas poslinkis. Konkretus klausimas pateiktas šiandien yra toks, kokiu priemoniu imsis komisija dėl reglamento 1049 primto 2001 metais peržiūros. Kaip žinia, Lisabono sutartis, kurioje kalbama apie e, visuomenės teisę naudotis dokumentais, yra išplėsta ir e, apima visų ES institucijų ir agentūrų dokumentus, nors yra tam tikrų apribojimų e, Teisingumo teismui, Europos centriniam bankui ir Europos investicijų bankui dėl tam tikrų nacionalinių priežasčių. Dėl reglamento 1049 peržiūros noriu pasakyti, kad naujasis teisinis pagrindas tai yra 15 straipsnis, jo trečia dalis. E, tai yra ES funkcionavimą apibrėžianti dalis. Ir e, šis straipsnis labai panašus į ankstesnį 55 straipsnį išskyrus institucinę apriepti. Šį klausimą mes jau aptarėme savo komunikate paskelbtame gruodžio antrąją dieną. Ir ten kalbame apie pasiūlymus e, antriniams teisės aktams įsigalėjus e, Lisabonos sutarčiai, kai, kai kur sakoma apie tai kaip apie omnibus pasiūlymus. E, reikia atlikti korekcijas tam, kad būtų galima reglamento taikymą išplėsti kitoms institucijoms ir agentūroms. Teisėkuros procese siekiama tolesnių žingsnių ir dabar tiek parlamentas, tiek taryba turės imtis priemonių. Kol kas vyksta pirmasis svarstymas, neturime dar teisėkuros rezoliucijos ir nežinome, kokia yra naujo, naujojo parlamento pozicija. Aišku, komisija ir toliau prisidės prie to, kad būtų pasiektas e, sustarimas kaip ir kituose teisėkuros procesuose. Lisabono sutartis numato teisinę sistemą dalyvaujamai demokratijai. Kaip aš sakiau, komisija jau ėmėsi nemažai iniciatyvų, kurios skirtos pagerinti viešosiams konsulta, konsultacijoms ir visuomenės dalyvavimui, kai aptariami nauji pasiūlymai. Komisija yra paskelbusi konsultacijų gairias pagal e, naujos starties nuostatas Taip pat e, bus nuspręsta, ar nereikia patobulinti dar jų. Ir mes pradėjome dirbti ties piliečių iniciatyva, pradėjome viešą konsultaciją, kad išklausytume piliečių ir suinteresuotų asmenų prieš pateikdami pasiūlymą. E, piliečių iniciatyva yra labai svarbi, tą pripažino vadovų taryba praeitą savaitę. Ir e, Ispanija, kuri perims pirmininkavimą, kaip suprantu, tam skirs labai daug dėmesio, sieks, kad būtų sprendimai priimti greitai. Kaip girdėjome, e, praeitą savaitę tarp institucinis komitetas dėl prieigos prie dokumentų susirinkęs buvo, Švedija juos pakvietė susiburti į posėdį ir buvo kalbama apie pažangę praktiką, e, apie tai, kaip galima išvengti konfliktų ir toliau pagerinti prieigą prie dokumentų. Uh, E, mes e, sieksime ir toliau įtvirtinti atvirumą taip pat, e, kad būtų viešiai registrai ir toliau pildomi ir kad jie papildytų vieni kitus. Ir taip pat žiūrėsime, kaip galima naudotis dokumentais kiekvienoje institucijoje, ir į tai atsižvelgsime, kai institucijos peržiūrės savo atitinkamas duomenų bazės. E, dėl atvirumo ir skaidrumo, aišku, nereikia pasikliauti kalėdų seneliu. Mes patys dabar turime užtikrinti, kad rezultatai būtų pasiekti tiek parlamentas, tiek taryba, tiek komisija čia turi dirbti. Mes jau pradėjome darbą ir turime toliau stengtis ir aš e, laukiu tolesnių mūsų diskusijų šiuo klausimu. Ačiū. Thank you, Ačiū, poniai Valstrom. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Pone Zumer yra pirmoji pasisakančioji. Ačiū, pone pirmininkė. Dirbome su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais ir sutarėme dėl to, kad teiksime žodinį klausimą dėl procedūros. Norėčiau sureaguoti į tai, kas sakė tarybos ir komisijos atstovai. Sustikom diskusijoms po to. Tad kilo klausimas, kodėl pranešėjas, skirtingai nuo mūsų susitarimo, staiga pasiūlė rezoliuciją, kur teikiami šiek tiek kitokie pasiūlymai, atspindintys pranešėjo nuomonę, tai kaip jūs norit, kad taryba ir komisija į tai reaguotų. Nesuprantu tokios pranešėjo laikysenos. Gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti, kad jūs, ponia Kažmanai, reagavote neskaidriai, nors sakote, kad kovojote už skaidrumą, tiesiog užkirtote kelią mums veikti visiems kartu. Ta, reoliu, ta rezoliucija man regis netitinka reglamento tai yra kažkas tokio, ką jūs teikėte svarstyti senosios kadencijos metu, ta rezoliucija, man atrodo, nelabai net reikalinga. Žinau, kad bandėte su šešėliais pranešėjais dėrėtis, siekti bendros rezoliucijos, aš tai žinau, bet aš prieš šią rezoliuciją balsuosiu prieš, galiu aiškiai tai pasakyti. Mano supratimu, įsigalius Lisabono sutarčiai, juridinis pagrindas nepasikeitė. Ir Europos parlamento vaidmuo nepasikeitė tiek, kiek siekiama jūsų dokumento. Dėl to galima suprasti, kodėl mano frakcija taip santūriai reagavo į siūlymą teikti rezoliuciją. Jūs supainiote daugybę dalykų šioje rezoliucijoje, jūs cituojate ir ES sutarties sutartys, Lisabono sutartį ir pagrindinių teisių hartiją. Visa tai yra išplėštos iš konteksto citatos, tam, kad būtų galima pagrysti jūsų rezoliucijos siūlymą apskritai. Juridinių požiūrių tai nėra gerai surestas dokumentas. Jūs, pavyzdžiui, nepripažįstate reikiamo pasitikėjimo būtinybės, kalbant apie trečiasias šalis, kai kalbama apie SWIFTO duomenų pe, perdavimas santykiuose su jungtėmis valstijomis. Yra visai lė kitų dalykų, kur jūs, jūs nepasiūlyte, nors turėtumėte, kaip su privataus gyvenimo apsauga, pavyzdžiui. Vėlgi, į tą klausimą neatsižvelgta nei kiek. Manyčiau, kad tos rezoliucijos priimti nereikia, mes išklausėme tarybos ir komisijos atsakymus ir būtent tuo pagrindu ir turėtume toliau dirbti. Jūsų, ponė Kašmanai, prašyčiau savo rezoliucijos siūlymą atsijimti. Ačiū. Dank. Na, man... Dėkoju, dabar žodis ponė Blinkevičiūtė. E, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš tikrai pritariu kolegos e, Kešmeno nuomonė, jog įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir pasikeitus teisiniai situacijai dabar yra pats tinkamiausias laikas vėl atnaujinti diskusijas dėl du tūkstančiai vienas metų reglamento leidžiančio visuomenei susipažinti su dokumentais ir esminio patobulinimo ir pakeitimo to reglamento. lisabonos sutartimi mes siekiame dar didesnio atvirumo visuomenei nurodant kad sprendimai turi būti priimami kuo atviriau ir kad būtų kuo labiau suprantami piliečiams juo labiau jog nuo mūsų piliečių suvokimo ir galėjimo susipažinti su europos sąjungos veikla ir priimamais dokumentais yra susijęs visos es veiklos vertinimas ir pasitikėjimas jos veikla. atvirumas čia ypač reikalingas stiprinant demokratijos principus ir pagarbą pagrindinėms teisėms. taigi galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais turi tapti pagrindiniu principu o slaptumas turi būti taikomas tik tai išimtinais atvejais europos parlamentas šioje srityje jau atliko labai daug darbo dar šių metų kovo mėnesį parengė savo pranešimą dėl komisijos siūlymo keisti dabar galiojantį reglamentą ir šis europos parlamento pasiūlymas yra tinkamas pagrindas naujoms diskusijoms tačiau reikėtų nepamiršti kad čia svarstomas reglamento pakeitimas tad būtinas visų europos sąjungos institucijų tolesnis bendradarbiavimas ir bendras sutarimas dėl skaidrumo taisyklių peržiūrėjimo. patobulintas reglamentas sukurtų geresnį skaidrumo lygį kadangi lisabonos sutartimi įtvirtinami principai kuriais siekiama didesnio europos sąjungos viešumo artimesnio bendradarbiavimo su piliečiais svarbu sukurti konkrečias priemones ir europos sąjungos institucijų administravimo pagrindus šiam tikslui pasiekti. todėl siūlyčiau naujai komisijai kuo skubiau pateikti pasiūlymą ir susiderėti dėl bendros pozicijos su taryba norint pilnai užtikrinti atvirą ir nuolatinį dialogą su piliečiais ir juos atstovaujančiom asociacijų. Ačiū. Ačiū. Now Diana Wallis, please, for one minute. Dėkuoju dabar Diana Wallis dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad pateiktas šis klausimas ir esu dėkinga ponui Kašmanui, kad išdėstė savo nuomonę. Iš tikrųjų, maniau, kad visos frakcijos e, sutarė dėl rezoliucijos, bent jau man tai buvo pasakyta, kad šiandien po pietų buvo dėl to susitarta posėdėje. Aišku, kad Lisabonos sutarties įsigaliojimas leidžia mums eiti tolyn ir e, pakeisti daugą susijusi su skaidrumo klausimu. Aš esu vicepirmininkė parlamento atsakinga už skaidrumą ir ta tema, žinau, nėra lengva, bet mes dabar turime galimybių dirbti geriau ir dar geriau susisiekti su savo piliečiais. Mes e, Taip pat turime žiūrėti ir parlamente, ką darome dėl prieigos prie dokumentų. Man šiandien buvo labai malonu susitikti su Cecilija Malštrom ir ponia Valštrom. Mūsų visos trys institucijos galėjo susėsti kartu ir pagalvoti, kaip dirbti toliau. Mums labai svarbus dalykas yra tai, kad e, egzistuoja tarp institucinis komitetas, kuris susitinka kartas nuo karto, du, tris kartus per metus ir mes šiandien nutarėme po pusės metų susitikti ir galbūt paskui nusistatyti reguliaresnių susitikimų tvarkaraštį. Skaidrumo klausimas yra labai svarbus dalykas ir mes turime siekti, kad užtikrintume, jog piliečiai pamatys, kad teisėkuros procesas e, būtų aiškus visais etapais. Tai būtų tikra galimybė susipažinti su mūsų darbu. Mano frakcija ir iš tikiuosi, kad kitos frakcijos pritarė pakeitimams, kurie atspindi šios dienos susitarimus. Ir dar kartą aš norėčiau pasakyti, kad mes trys ponios dėkojame, kad mums pavyko susitarti dėl pažangos. Dėkui, e, trys ponios ir vienas ponas dalyvavo posėdėje. Dabar ponas Žiobro. Labai ačiū. Es teisės sistemos specialistai sako, kad daugybę metų institucijos sulaukdavo kritikos dėl demokratinio deficito, gal ir visiškai teisingai. Buvo sakoma, kad kažkokie beveidžiai ES pareigūnai priima sprendimus. Daug kas galvojo, kad sprendimai priimami toli nuo namų Bruselėje ir visiškai neskaidriai. Taigi, aišku, kad skaidrumas yra nepaprastai svarbus ir tai turėtų tapti mūsų darbo esminių bruožų. Institucijos turėtų būti atskaitingos Europos žmonėms, nes istorija jau mums parodė, kad kai nėra atskaitomybės, atskaitomumo, tai valdžia praranda savo patikimumą. Turime daug to pavyzdžių valstybėse narėse. Dėl to ES institucijos turi būti atskaitingos visiems piliečiams. Nulatos turi vykti priežiūra dėl visų ES sprendimų ir tą galima tik tai bus užtikrinti, jeigu bus galima naudotis dokumentais ir taip pat reikia pasakyti, kad lobistams dalyvaujant atitinkamoje veikloje irgi reikia skaidrumo ir reikia čia užtikrinti demokratinę priežiūrą. Tiek piliečiai, kad galėtų užsitikrinti skaidrumą, tiek valstybės narės, tą, reikia, tą taip pat reikėtų taikyti e, nevyriausybinėms organizacijoms ir žiniasklaidos atstovams. So, Piliečiai turi būti įtikinti, kad ES pareigūnai ir institucijos domisi piliečiais, piliečių reikalais. Dėkoju. E, šių diskusijų e, objektas yra pasitikėjimas. E, mes prašome, kad na, piliečiai mumis pasitikėtų. Ir finansinėje krizėje mes taip pat prašome, kad piliečiai mumis pasitikėtų. Tačiau pasitikėjimas yra dvigubas procesas. Negalima prašyti pasitikėjimo iš piliečių ir nerodyti pasitikėjimo jais, neatverti visų vidinių procesų piliečiams, tų procesų, kurie nulėmė komisijos darbą. Atsakingi pareigūnai teigia, kad piliečiai nepasitikė mūsų politiką ir dėgia tokias politikos kryptis, strategijas, kurios užkerta kelią tokiam pasitikėjimui. Visuomenė turi daug žinių ir mes tas žinias išvaistysime, jeigu neįtrauksime piliečių į ES valdymo procesus. Aš visiškai nebejoju, kad reikia pritarti šiam pranešimui. Jis pasitarnauja ES demokratijai. Mums reikalingas ne tik skaidrumas, mums reikalingas toks skaidrumas, kuris būtų ne vien tik tai gražus žodis, bet realus veiksmas. Dėkoju. Dartmuto grafas pusantros minutės. Pone pirmininkė, Europos Sąjunga mano valstybėje ir taip pat kitur turi labai blogą reputaciją. Dėl to, kad priimami sprendimai yra slaptai ir būtų galima manyti, kad komisija dabar pasistengs kiek įmanydama atsiverti ir dirbti skaidriai, bet vietoj to komisija parengė pasiūlymą 1049 kurioje, kuriame yra ribojama prieiga prie dokumentų, kurie dabar yra viešai skelbiami. Be kita ko, yra dar vienas svarbus objektivus dalykas, e, kurį išmokau Harvardo universitete. Kai sprendimai yra priimami neskaidriai, kai nėra visuomenės priežiūros, tuomet jie turi tendenciją būti blogais sprendimais. Ir jūs turėtumėte sutikti, kad viena priežasčių, dėl kurios komisija teikia tokį pasiūlymą ir teikia neteisingus, negerai parengtus pasiūlymus, kurių mes nesuprantame Anglijoje ir kitose valstybėse ir turime su jais gyventi, tai yra viskas dėl to, kad trūksta skaidrumo. Ir dėl to aš raginčiau komisiją dar kartą pamastyti, jeigu tas permastymas leis tokiai blogai institucijai pagerinti savo valdymo sistemą ir struktūrą. Dėkoju. Ponas Jekolino. Prašau. Sí, gra... Dėkui, ponė pirmininkė. Atidžiai klausiausi, ką sakė komisijos atstovė. Stokholmo programoje buvo pabrėžiama, kad visuomenė labai svarbu turėti galimybę susipažinti su dokumentais. Lisabono sutartyje taip pat kalbama apie tai, kad tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys turi tokią galimybę turėti. Norėčiau grįžti prie tų ribojančių priemonių. 2009 metais mes jau sakėme, kad Europos parlamentas nagrinėjo galimybę susipažinti su dokumentais klausimą. Tuomet buvo reiškiamos pačios įvairiausios nuomonės, o dabar visi sutarėm dėl to, kad 2001 metų reglamentą reikia priimti. Ponas Kešman siūlo tokį sprendimo būdą, kuris yra nepriimtinas, peržengiamos veiko proto ribos. E, tiek dokumentų skelbti, kiek siūlo jis, gali pasibaigti tuo, kad bus pakengta ES interesams. Yra tam tikrų jautrių, jautrių sričių, E, kur dokumentai neturėtų būti skelbiami. Reikėtų aiškiai nuspręsti, kas e, ir kokie dokumentai turi būti skelbiami, kada galima remtis konfidencialumo principų ir kada dokumentai gali būti neskelbiami. Esame įsitikinę, kad yra labai svarbu užtikrinti galimybę e, juridiniams ir fiziniams asmenims su dokumentais susipažinti, suprantama, nes Maničiau, kad pirmiausia yra svarbu užtikrinti pusiausvyrą šiuo klausimu. Būtent Europos imbutsmenas turėtų išspręsti, padėti mums išspręsti šią problemą. Reikėtų, kad būtų tam tikros pereinamojo laikotarpio taisyklės, reglamentas, kuris atitiktų piliečių reikalavimus ir kad tie reikalavimai būtų suderinami su ES institucijų veikimo principais. Netrukus pirmininkavimą perims Ispanija, norėsime ir iš juos užgirsti, ką jie mano šiuo klausimu. Ponas De Jong. Ačiū, ponė pirmininkė. Kokiegi yra tie dokumentai, kurie galėtų dominti piliečius? Jeigu nu, nueitumėte į Europos komisiją, pavyzdžiui, kokiųgi dokumentų jums galėtų prireikti. Piliečiai nori informacijos, o ne žargono prifarširuotų popierių. Manyčiau, kad pono Kašmano iniciatyvos šerdis turėtų būti pilietis. Norėčiau pasakyti, kad priešingai negu sakė ponė Zumer, pono Kašman iniciatyva yra labai skaidri. Tekstas yra parengtas teisingai, nes susipažinti su dokumentais galima skaitmeniniu būdu. Svarbiausia, kad pilietis turėtų informaciją, kaip yra priimami sprendimai ES Pavyzdžiui, koks buvo atlik, atliekamas parengiamasis darbas, kad ir, pavyzdžiui, Kopenhagos susitikimui. Tai yra tie klausimai, kurie piliečius domina ir manyčiau, kad jų lūkesčius reikia atsiliepti. Ačiū, sako pirmininkas, pradėsim spontaniškų pasakymų procedūrą. Pone Autola, prašau žodžio. Arvoisa puhemies. E, Pone pirmininkė. Prieiga prie dokumentų reiškia piliečių teisę dalyvauti priimant sprendimus informuotai. Lisabono sutartis sustiprina šią pagrindinę ES piliečių teisę. Europos parlamentas ypatingai turi apginti šią piliečių teisę ir dėl to labai svarbu, kad šiame posėdėje mes balsuotumėme už tai, kad būtų užtikrintas didesnis atvirumas negalime tenkintis tik tai minimaliais žingsniais, tokiais, kuriuos siūlo komisija. Nes iš tiesų sklinda įvairių, įvairių gandų, mes jokių būdų nenorime sukelti pavojaus tarptautinėms dėryboms, bet mūsų piliečiai turi turėti teisę žinoti, kas pasakyta tose dėrybose, jeigu tai liečia jų gyvenimą. Taip pat nemanau, kad reikia bijoti dėl to, kad elektroninio pašto žinutės bus viešai skelbiamos. Dėkoju. Ponas Melce prašė žodžio. Pone pirmininkė, skaidrumo ir prieigos prie dokumentų e, klausimas yra svarbus ES piliečiams, jis ir liks svarbus, nes žmonėms jau įgryso europinė integracija. Austrijoje, e, valstybėje iš kurios aš esu, daug žmonių yra jau nusivylę, yra skeptiškai vertinantys ES, nes jiems susidaro įspūdis, kad tai nėra skaidri organizacija. Jie negauna prieigos prie dokumentų. Lisabono sutarties patvirtinimas ir tarybos pirmininko ir vyriausios įgaliotinės paskirimas sukuria žmonėms įspūdį, kad lyg jie yra neįtraukiami į tuos procesus ir nelabai supranta, kaip viskas yra daroma. Jeigu Lisabo, norime, kad Lisabono sutartis būtų sėkminga, turime žmonėms sukurti jausmą, kad jie suprastų, kas priima sprendimus ES, kodėl ir kur. Ačiū. Pirmininkas, kas dar nori pasakyti? Michaelas Kešminas, prašau. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad man aš privalėjau pasisakyti dviem klausimais. Pone Zomer, kuri dar vis yra salėje. Ne, nors ji manęs nesiklauso, bet aš vis tiek norėčiau sureaguoti į tai, ką ji pasakė. Ji mane kaltino įvairiais kaltinimais dėl to, kad aš nesu skaidrus. Ir aš norėčiau viešai pasakyti, kad visos politinės frakcijos, visi pranešėjai buvo pakviesti į visus susitikimus. Jeigu negalėjo ten atvykti, tuomet jų pozicijos buvo sąžiningai atstovaujama, jų buvo jų pozicijoms tose susitikimuose ir visi priimti sprendimai buvo viešai skelbiami visiems šešėliniams pranešėjams ir visoms politinėms frakcijoms. Buvo pateiktas pasiūlymas, kad reiktų atsimti rezoliucijos tekstą. Pone Zomer teigia, kad šis pasiūlymas nėra demokratiškas ir skaidrus jos frakcija nieko apie jį nežino ir man tiesiog buvo labai įdomu, kai šiandien po pietų su jos frakcija PP dėrėjomės dėl jų rezoliucijos projekto, dėl žodinio klausimo. Taigi aš manau, kad arba ji nėra tinkamai informuota, arba yra kažkaip kitaip ir aš tikrai sąžiningai ir uh, ir geranoriškai laukiu dėrybų su EPP ir su kitomis frakcijomis. Ir taip, ponė komisarė, iš tiesų tai yra paskutinis kartas, kuomet mes šioje salėje kalbamės ir aš norėčiau protokolui pasakyti, kad aš parlamente niekuomet nebejojau jūsų siekiu užtikrinti skaidrumą ir atvirumą. Jūs teigiate, kad mes turime kovoti už savo institucijas ir jūs kovojate už savo instituciją nuostabiai bet niekuomet nenusižengėte atvirumo ir skaidrumo principui. Jūs buvote ir liksite puikia, vieša, e, puikia tarnautoja, turinčia puikią patirtį ir jūs niekuomet ne, nenusižengėte savo siekiams ir tikiuosi, kad tą darysite dorai ir sąžiningai. Ir tų žmonių, kurie neturėjo galimybės su jumis susitikti vardu, norėčiau pasakyti jums ačiū. Ačiū. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti? Pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Jeigu ne, tuomet žodį suteiksiu poniai Malstrim. Mini, mini, <laughs> minister. Ačiū, ponė pirmininkė. Teisės aktai dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Ta direktyva 1049 yra tas dokumentas, kurį mes puikiai žinom. Kartu su Maiklu Kašmanu, Margo Valstrom mes prisidėjome prie to, kad tas dokumentas atsirastų, kad jis egzistuotų. Lisabono sutartis mus leidžia žengti dar toliau, kadangi šio reglamento apreptis padidėja. Labai svarbu, kad vyko tarp, vyktų tarp institucinis dialogas su parlamentu šiuo klausimu. Tiesiog laukiame, kol Europos parlamentas pateiks savo nuomonę, kad galėtume dirbti toliau. Manau, kad pirmininkausiančiai Ispanijai taip pat reikės signalo iš Europos parlamento. Jei reikės žinot, kokiosgi pozicijos laikosi Europos parlamentas, kad būtų galima ir toliau e, bendradarbiauti tarp institucinių pagrindų. Kaip sakė ponia. E, e, Valstrom vyksta susitikimai, vienas jų vyko šiandieną ir tai yra būdas tam tikras išplėsti galimybę susipažinti su dokumentais. Taip mūsų e, institucijos tampa artimesnės piliečiams. Pavyzdžiui, mes diskutavome apie mūsų interneto puslapius, kaip juos parengti ir išdėstyti, kad piliečiai ar žurnalistai galėtų sekti, kas kur vyksta ir ką, kokį kelią nukeliauja teisės aktas nuo savo pasiūlymo iki prieimimo momento ir jo aptarimo įvairiose institucijose etapus taip pat, kad būtų įmanoma sekti. Aš manau, kad e, visi siūlymai e, ir pati idėja yra geri, tai yra efektyvūs siūlymai, nes skaidrumo užtikrinimas leidžia piliečiams mumis pasitikėti, sumažėja įtarumo. Jeigu mums nepavyks pagerinti skaidrumo ES, tai tuomet bus tiesiog labai gaila, nes nukentės mūsų sprendimų kokybė. Būtent dėl to manyčiau, kad Europos parlamentas turi surenkti diskusijas tuo klausimu. Tos diskusijos įvyks jau pirmininkau nebe Švedijai, kitai šaliai, bet vis tiek jos yra reikalingos. Ačiū Maiklui Kašmanui, ačiū visam Europos parlamentui. Dėkoju, komisarė Valstrom, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami parlamentarai. Tai buvo labai veiksmingas būdas mane šiek tiek sušvelninti, nes dabar, na, tikrai, kažina buvo, ar galima parinkti geresnę temą mano paskutiniam pasisakymui Europos parlamente. Būtent atvirumo ir skaidrumo tema. Ir aš norėčiau pagrindinius faktus išsakyti. Europos komisija pateikė pasiūlymą. Tai yra vienintelis turimas pasiūlymas. Mes jį parengėme kaip peržiūrą. Tai reiškia, kad mes manome, jog pagrindiniai reglamento principai yra racionalūs, tinkami. Mes galime jais pasinaudoti, tačiau reikia juos modernizuoti, atnaujinti ir juos padaryti efektyvesniais. Taigi būtent tokia yra peržiūros idėja. Mes laikomės šiek tiek kitokios nuomonės tam tikrais klausimais, kaip apibrėžti dokumentus ir taip toliau. Tačiau vis tiek uh, į tokias dėrybas mes turime įsitraukti ir pasirūpinti, kad reikalai pajudėtų. Na, o tam tikslui mums reikalingas pirmasis parlamento svarstymas. Tai yra mūsų pagrindinis. Pagrindinė jums informacija ir aš manau, kad naujos sutarties pagrindu mes galime tą padaryti, išplėsdami šio reglamento taikymo sritį. Ir tai yra pagrindinis skirtumas mums komisija, nes visos ES institucijos agentūros būtų įtraukiamos į taikymo sritį. Tokia yra situacija dabar ir mes vis dar tikimės, kad parlamentas kuo galima greičiau pateiks pirmojo svarstymo rezultato ir tuomet su taryba mes galėsime padiskutuoti ir gauti tarybos poziciją ir pereiti prie galutinių dėrybų ir priimti sprendimą šiais labai svarbiais klausimais, ponė Kešmenai, kuriuos jūs palėtėte savo pranešime aš manau, yra kitų būdų, kuriais galime pasinaudoti, nes tai jau yra šiek tiek už reglamento taikymo srities, tačiau tie klausimai vis tiek yra svarbus, tos iniciatyvos yra reikšmingos, kalbant apie registrus, kalbant apie tuos dalykus, apie kuriuos mes šiandieną diskutavome. Tam, kad sustiprintumėme skaidrumą ir atvirumą, yra kitų metodų, ne tik reglamento uh, būdu mes galime tą padaryti. Ir aš manau, kad tą darbą tęsime, žinau, kad nelabai jums patinka, bet aš vis tiek ėmiausi iniciatyvos dėl atvirumo veiksmų plano. E, to plano dalis mes šiandien aptarėme ir manau, kad kartu apvienysime pajėgas ir toliau sieksime užtikrinti skaidrumą, atvirumą, kovoti už tuos principus ir taip gan pozityviai. Ir aš norėjau, kad pabaiga būtų pozityvi. Aš norėčiau jums visiems padėkoti ir norėčiau pasinaudoti galimybę ir palinkėti visiems e, šventų, gražių šventų kalėdų ir laimingų naujų metų. Dėkoju. Aš irgi norėčiau pasinaudoti galimybę ir dar kartą Jums padėkoti už, už Jūsų bendradarbiavimą įvairiais klausimais. Jums taip pat gražių kalėdų ir visokiojo pasiekmės. Taigi, kolegos, diskusijos šio klausimu baigiamos. Balsuosime ketvirtadienį. Dabar kitas darbos tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl padėties Gruzijoje. Žodį sutikti.